kovą ir bandydami vėl susigražinti mums priklausančias teisės. Kągi, posėdis nutraukiamas dabar ir bus pratestas rytoj 9 val. ryto. Darbo tvarkė yra išplatinta, ją rasti Europos parlamento interneto svetainėje.